So it's my pleasure to uh, invite you today. Man labai malonu šiandieną pasveikinti dar vieną ministrę iš pirmininkaujančios Suomijos, po to, kai kalbėjome su ministru atsakingu už miškininkystę ir žemės ūkį vakar. Vakar turėjome galimybę susipažinti. Pamatyti poną Mikonen, kuris atsakingas už aplinkosaugą ir klimato kaitą. Šį rytą turėsime galimybę išklausyti šios ministrės, o po to dar keisimės nuomonėmis su uh, Suomijos šeimos reikalų ir socialinių paslaugų ministre. Ir aišku, skirsime daugiausia klausimų susijusių su visuomenės veikata. Taigi prieš keičiantis nuomonėmis aš norėčiau paskelbti kelis dalykus po koordinatorių posėdžių, posėdžio vakar ir taip pat Liepos 18 dienos. Pirmiausia, formaliai norėčiau paklausti, ar koordinatoriai turi pastabų dėl protokolų, kurie buvo išdalinti elektroniškai. Ne, panašu, kad ne, pastabų nėra. Taigi galime laikyti, kad sutarta dėl protokolų. Ir taip pat aš norėčiau dar pasidalinti informaciją su jumis apie sprendimus, kurie buvo priimti per pirmąjį koordinatorių posėdį. Taigi pirmasis sprendimas buvo pakviesti pasikeisti nuomonėmis komisijos narę Malmström mūsų į mūsų pirmąjį rugsėjo mėnesio posėdį pasikeisti nuomonėmis apie Mercosur ir tada turėsime laiko užduoti klausimą jai apie šį priekybos susitarimą ir klausimus susijusius su su mūsų komiteto kompetencija, ar kalbėtumėme apie klimato kaitą, arba maisto saugą, arba biologinę įvairovę. Taigi kvietimas bus išsiųstas šiandieną. Kitas pakvietimas bus išsiųstas komisijos nariai Bulč, kurie atsakinga už transporto sektorių. Irgi su jie keisimės nuomonėmis per kitą mūsų posėdį rugsėjo mėnesį tam, kad ji mus informuotų ir atsakytų jūsų klausimus apie dabartinius dabartinės diskusijas ir dėrybas e, su ICAO. Dėl CO2 kompensavimo ir mažinimo sistemos aviacijos rytyje, tai gali turėti didelės įtakos mūsų sugebėjimui, gebėjimui reglamentuoti aviacijos sektorių ir pratesti apivartinių taršos leidimų sistemos taikymą šiam sektoriu. Taigi diskusijos uh, jau vyksta šiame parlamente kurį laiką apie tai ir taip pat vyksta ir tarptautinės diskusijos, kurios gali smarkiai paveikti mūsų ES pajėgumus parengti savo taisyklės, taigi svarbu pasikeisti nuomonėmis su už tai atsakinga komisijos nare ir, kaip sakiau, e, abu šie pasikeitimai nuomonėmis įvyks per pirmąjį mūsų posėdį rugsėjo mėnesį. Trečiasis dalykas dėl bžūp. Mes aptarėme šį klausimą su koordinatoriais ir nusprendėme nepradėti iš naujo svarstyti NB, ankstesnės NV pozicijos arba dabartinės NV pozicijos, kuri buvo patvirtinta dar ankstesnio NV komiteto, kad būtų galima paspartinti procesą, nenorime visko pradėti iš naujo. Ir tame laiške, kurį aš šiandien išsiųsiu savo kolegai Agri komitete, mes siūlome aptarti su Agri komiteto nariais galimybę parengti potencialius kompromisus, nes, kaip žinia, Envi komitetas iš dalies yra siejamas su BŽUP reforma ir buvo nemažai nusivylimų, mane taip informavo, iš įvairių šio komiteto narių. Taigi mes pasiūlysime galimybę aptarti iš naujo galimus kompromisinius pakeitimus prieš teikiant šį dokumentą plenariniam posėdžiui kartu su Agri komitetu. Taigi tokia oficiali Envi pozicija, dėl kurios apsisprendė koordinatoriai. Ir šiandieną Agri pirmininkui išsiųsime laišką. Ir šį rytą vyksta koordinatorių posėdis Agri komitete ir pažiūrėsime, kaip viskas klostysis, turint omenyje, kad Agri komitetas, aišku, yra atsakingas už šį klausimą, mes turime atitinkamai pakoreguoti savo sprendimus. Taigi, trys pagrindinės temos kitiems posėdžiams. Du pirmieji klausimai bus, kaip sakiau, aptariami rugsėjo mėnesio pirma, per pirmąjį rugsėjo mėnesio posėdį. Dabar keisimės e, formaliai nuomonėmis su jumis, ponė ministrė, jums skiriama 12 minučių. Atsiprašau, sako pirmininkas, pamiršau vieną dalyką paminėti. Taip pat kaip Envi komiteto pirmininkas e, buvau pakviestas į INTA komitetą Šyrit komitete keičiamasi nuomonėmis su komisijos nare Malmström apie Merkosur susitarimą. Koordinatoriai ir Inta pirmininkas pasiūlė mums per pirmininką irgi suteikti gali, suteikė mums galimybę užduoti kelis klausimus. Taigi aš turėsiu išeiti kažkurio tai momentu, kuomet bus keičiamasi nuomonėmis apie pusę vienuolikos ir tada sugrįšiu ir baso pirmojo vicepirmininko paprašysiu perimti pirmininkavimą, kuomet vyks keitimasis nuomonėmis. Taigi, ponė ministrė, dėkoju dar kartą, kad atvykote pas mus. Daug klausimų, daug lūkesčių iš Suomijos pirmininkavimo. Taigi, prašau žodis jums. Ačiū. Mm pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Man labai malonu lankytis pas Jūs ir pristatyti Jums mūsų pirmininkavimą. Žinau, kad vakar sutikote su vienu ministru ir dar po manęs atvyks e, kolegė. Taigi daug svečių iš Suomijos ir nuoširdžiai jūs sveikiname. E, mes E, aš kalbėsiu apie klimatą, klimato kaitą, nes tai yra mano e, sritis. Pradėkime nuo rimtų duomenų. Žinome, kad 2019 metai, e, konkrečiai birželio mėnesis, buvo pats karščiausias visame pasaulyje. Žinome, kad gamta per pastarusius 50 metų keičiasi taip greitai, kaip kad niekad nebuvo užfiksuota žmonės istorijoje. E, tai yra pagrindinė informacija iš Kopernikos duomenų ir IPBS e, vertinimo apie bioįvairovę ir ekosistemas. E, ši informacija taip pat yra ataskaita Tarptautinės klimato kaitos komisijos dėl 1,5 laipsnių Celsijos rodo, kad iš tikrųjų mes turime veikti kaip galima greičiau, kad užkirstume kelią negražintinai žalai. Kitaip tariant, mes turime veikti jau dabar ir labai ryštingai. Mes turime būti sąžininkai prieš save ir savo piliečius. Mes e, susidurime su sisteminiu iššūkiu ir per ateinančius penkerius metus turėtume ES politikos e, priemonės nukreipti būtent kovojant su šia problema, su veikiant, įveikiant šį, siekiant įveikti šį iššūkį. E, E, apie tai galvodama Suomija perėmė pirmininkavimą ES e, tarybai ir jis supranta, kad šis e, laikmetis yra sudėtingas, lemiamos svarbos. Naujas parlamentas ir komisija pradės dirbti mums pirmininkaujant ir mes norime pastebėti su pasitenkinimu, kad vyko, vyks, tiksliau įvyko diskusijos uh, Prieš savaitę patvirtinta, kad vyks su e, diskusijos Europos parlamente svarbios šiais klausimais. Ir mes norime e, dirbti tokiuose srityse, kurios užkirstų kelią klimato e, kaitai ir bioverovės praradimui. Ko mes sieksime per savo šešis mėnesius dėl klimato ir aplinkos mes, e, kaip e, pirmininkaujantis šalis, išskiriame tris prioritetus. Pirmiausia, ES pasaulinė lyderystė klimato veiksmuose. Antras dalykas - ambicingi darbai, siekiant išsaugoti įvairovę po 20 metų ir taip pat e, dirbti toliau žiedinės ekonomikos srityje. Pirmiausia, ES klimato veiksmai. Svarbiausias Suomijos pirmininkavimo prioritetas yra ES pasaulinė lyderystė klimato veiksmuose veiksmuose. Mes jau esame užsibrėžę galbūt e, griežčiausius tikslus tarp pažengusių ekonomikų. Ir taip pat turime privalomų teisės aktų sistemą, kuri leis mums įgyvendinti dabartinius įsipareigojimus. Tačiau turime tuo neapsiriboti. ES pasaulyje lyderystė reiškia, kad iki 50 metų turime pasiekti neutralumą klimato kaitos e, požiūrių mes sieksime pasiekti bendrą sutarimą dėl ES ilgalaikės klimato strategijos pagrindinių elementų iki šių metų pabaigos. To mūsų prašė vadovų taryba. Taip pat e, vyks taryboje sektorinės e, politikos diskusijos tam, kad būtų galima toliau plėtoti būtinas e, sąlygas, paskatas ir sukurti visą sistemą vyks oficialios tarybos diskusijos apie e, ilgalaikius ES e, tikslus klimato e, kaitos srityje ir konkrečiai vyks diskusijos užimtumo socialinės politikos transporto aplinkosaugos tarybose. Ir taip pat kitose tarybose vyks neformalūs ministrų sutikimai, kuriuose bus svarstomi šie klausimai. Taip pat e, reikia pasakyti, kad vyko neformali aplinkosaugos ir klimato ministrų e, taryba Helsinkė prieš porą savaičių, kur buvo rengiamasi e, rugsėjo mėnesį e, vykstančiam, vykstančiam jungtinių tautų generalinio sekretoriaus rengiamam viršūnių sutikimui. Mes norime nusiųsti stiprų signalą tam sustikimui taip pat aš noriu pasakyti, kad mes, žiūrėdami į savo patirtį, galime labai daug kuo pasidalyti. Mes turime jau sistemą teisiškai privalomą iki 30 metų ir taip pat e, mes e, žvelgiame į atskirius veiklos sektorius ES ir atitinkamas finansavimas yra numatytas ES biudžete. Taip pat e, reikia dar e, atnaujinti NDC iki 20 metų. Mes turime priimti ir kitų svarbių politinių sprendimų. Mūsų laukia daug darbų. E, reikia renktis COP25 sutikimui Čilėje ir tarybos išvados bus aplinkos, saug, aplinkos saugos ministrų taryboje e, patvirtintos atitinkamos išvados. Antras mūsų prioritetas yra bioįvairovė ir mes per uh, klimato, neformalų klimato ir aplinkos apsmis sustikimą apie tai kalbėjome. Mes dabar turime dirbti toliau, kad būtų galima dirbti e, šią linkmę toliau ir diskutuoti e, susijusias e, temas. Mūsų tikslas yra parengti tarybos išvadas per gruodžio aplinkosaugos tarybą. Mes turime e, sustabdyti bioįvairovės praradimą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje ir neturime atsilikti, e, nes tie veiksmai yra labai aktualūs ir e, skubiai atliktini. Ir problema yra ne tikslas, svarbiausias dalykas yra gyvendinti nu, esančias taisyklės nes e, turime apsaugoti buveinės taip pat e, dirbožėmį ir vandenį. Reikia, kad atsirastų valia e, per ateinantį dešimtmetį įdėkti pasaulinę sistemą, kuri leistų sukurti biovairovės priemonių sistemą, kurią galima būtų gerai gyventinti ir kurią būtų galima įvertinti. Uh, Ir e, biovairovė mūsų nuomonė turėtų atsispindėti visose sektorinėse politikos kryptyse. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, e, sieksime dirbti ir toliau biologinės įvairovės e, šalių konferencijoje Kunmingė Kinijoje 20 metais e, vyks susitikimas ir mes sieksime, kad atsirastų tam tikra sistema. Taip pat vyks dėrybos e, dėl biovairovės ir mes, kaip pirmininkaujantis šalis, norėsime e, prisidėti prie kuriamos sistemos biovairovai išsaugoti po 20 metų. Mūsų trečias prioritetas yra žiedinė ekonomika. Žiedinė ekonomika gali būti sprendimo dalis dėl to, kad mes turime kovoti su klimato kaita ir e, bioverovės praradimu. Perimas prie tikrai, tikros žiedinės ekonomikos leis mums išspręsti ir tvarumo e, krizę. Mes ketiname patvirtinti tarybos išvadas e, aplinkos tauryboje spalio mėnesį dėl žiedinės ekonomikos. Mes taip pat Prieš porą savaičių šios klausimus e, ministro sutikime minėtame svarstėme Helsinkyje. Žiedinė ekonomika reiškia, kad mes taip tvarkysime su savo ekosistemomis, kad jos galėtų regeneruotis. Ir taip pat reikia užtikrinti mm, ekologinės paslaugas, atkurti gamtinius išteklius ir e, taip pat patenkinti socioekonominius poreikius dabartinių ir būsimų kartų. Mes e, ketiname pasiūlyti ambicingą, komisija jau yra parengusi ambicingą planą žiedinė ekonomika ir mes e, savo pirmininkavimo metu norime e, padėti naujai komisijai parengti stiprų signalą šioje srityje. Pavyzdžiui, yra daug sektorių tokių kaip statyba, tekstilės pramonė, elektroninės įrangos gamyba, kur reik, daugiausiai išvaistoma išteklių, reikia dėmesio šiems sritims. Mes taip pat norime, kad atsirastų deramos politikos priemonės ir standartai ir taip pat uh, užtikrinsime, kad žaliavos ES ekonomikoje e, išliks e, naudojamos ilgiau ir jų vertė bus didesnė gamybinė. Uh, E, taip pat mes e, turėtume užtikrinti, kad produktai būtų gaminami taip, kad būtų lengva juos pataisyti ar iš naujo pa, panaudoti. Europos pramonės konkurencingumas priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime taupiai naudoti išteklius. Žiedinė ekonomika visuomet yra prasminga, nepriklausomai nuo to, iš kokios perspektyvos ji yra vertinama. Uh, Šių trijų prioritetų gyvenimo sėkmė, taip pat politikos e, sėkmė apskritai, yra pirmiausiai susijusi su deramu įgyvendinimu priemonių. Mes jau esame e, parengė ES lygmenių priemonės. E, viena iš programų, kuri gali labai daug padėti mums ką nuveikti klimato kaitos rytyje, yra septintoji aplinkos veiksmų programa. Ji užtikrina gana tvirtą strategiją ir užtikrina tamprius ryšius su nacionalinėmis priemonėmis. Septintoji programa taip pat leido užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, sparčiau tą daryti e, aplinkosaugos ir klimato kaitos politikos srityje. Taip pat ES turėdama šią programą gali kalbėti vienu balsu tarptautinėse dėrybose aplinkosaugos klausimais. E, ši programa e, baigsis kitų metų pabaigoje, bet dar reikia pagal ją gyvendinti ir pabaigti gyvendinti įvairias priemonės. Dėl šių priežasčių mes, kaip pirmininkauja šalis, sieksime, kad būtų patvirtintos tarybos išvados tai bus pozityvus postumis komisijai, e, kuris paragins ją pasiūlyti aštuntąją programą tam, kad būtų galima sustiprinti septintosios programos rezultatus ir užtikrinti, kad klimato ir aplinkosaugos politikos veiksmams e, sukursime stiprią strateginę sistemą. Dabar e, norėčiau paminėti keletą teisėkuros klausimų, kurie bus nagrinėjami mūsų pirmininkio metu. E, du klausimai susijęs su gerimu e, vandeniu ir vandens pakartotiniu naudojimu. Mūsų tikslas yra baigti trišalės darybą su Europos parlamentu. Dėl e, laivybos MRV mes tikinamės, kad bus parengta tarybos pozicija mūsų pirmininkavo metu. Dėl LIFE mes taip pat suprantame, kad uh, E, vadovų taryba turi priimti sprendimus ir viskas priklausys taip pat nuo daugiametės e, finansinės programos darybų. Tačiau, jeigu pavyks, mes norime baigti darybas šiuo klausimu. E, jūsų komitetas buvo ir bus per pasteinačius penkerius metus lemiamos svarbos, jeigu mes norėsim, norime parengti pozityvę darbo tvarkę ir reaguoti kaip galima veiksmingiau į klimato kaitą ir biovarovės praradimą. E, galvojant apie plačiau, mes suprantame, kad e, bendroji žemės ūkio politika ir tvarūs finansai e, yra labai svarbus elementai aplinkos taryba, aplinkosaugos taryba nėra atsakinga už šias e, sritis taryboje, bet diskusijos vyks Žemės ūkio ir žuvinkystės taryboje, taip pat ECOFIN taryboje šiais minėtais klausimais. Integruotas e, daugia šakis požiūris yra tai, ko mes turėtume siekti. Mes turime geriau integruoti klimato ir aplinkosaugos politiką į kitas politikos sritis ir mes turėtume pradėti veikti jau dabar ir dirbti kasdien šiose srityse būtent. 30 metų darbo tvarkės tvariam, e, darniam vystimusi pasaulio e, mastu ir ES viduje turi būti mūsų prioritetas kaip ES. Ir dabar norėčiau aš pradėti, pakalbėti šiek tiek apie pasaulinę dabartinę padėtį, nuo ko pradėjau savo kalbą. Mes per praėjusius metus nemažai pasiekėme kaudami su klimato kaita ir e, taip pat e, plačiau kalbant įdėkdami e, darnaus vystimosi tikslus, įgyvendami juos. E, tiek viduje ES, tiek pasaulio matu. Bet mes taip pat matome, kad pilietinė visuomenė iš mūsų reikalauja vis daugiau. Ir mes taip pat turime pasiekti daugiau ir turime pradėti veikti iškart galimybių e, erdvė traukėsi labai greitai. Tačiau, e, gal norėdama optimistiškiau pasakyti, pasakysiu, kad dar tebėra e, erdvė toms galimybėms. Uh, ir mes turime priimti svarbius politinius sprendimus, gerbiami NV komiteto nariai. Aš norėčiau palinkėti jums ryšto, išminties ir aistros, dirbant jums per ateinančius penkerius metus. Aš laukiu darbo bendro su jumis tam, kad mes galėtume sureaguoti į svarbiausius mūsų dienų iššūkius. Dėkoju, o dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Um... Labai ačiū. Noriu priminti, koordinatoriai turės kiekvienas dvi minutės klausimams užduoti. Tai bus pirmas septynių klausimų raundas, po to skirsime jums 10-15 minučių atsakymams, po to kitas bus klausimų raundas, parlamentarai kels klausimus ir noriu pasakyti, kad Cecilijos Masram um, lėktuvas buvo atšauktas, taigi klausimai po pietų įvyks ir aš pasiliksiu bas. Oize, išėjo jau, ne, <laughs> dar ne. Taigi, pradėsime nuo Peterlyze PP vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkaujančios valstybės atstoviai. Van der Leyen praeitą antradienį pasakė, kad klimato kaita vienas bus iš jos didžiulių darbo uždavinių ES, tai labai svarbus klausimas ir aš mm, džiaugiuosi, kad jūs irgi e, paskelbėte, kad stengsite kažką padaryti aviacijos srityje. Uh, Kalbant apie priekybą apivartiniais taršos leidimais, ES turi spręsti aviacijos klausimą greta automobilių kelių transporto, nes iš tikrųjų tai nėra aplinką tausojanti transporto rūšis ir mūsų piliečiai nori, kad situacija keistusi. Taigi sveikinu ir ponios van der Leyen užmojus ir jūsų žodžius ką planuoja susitikti susitarimą, pagal kurį e, taps neįmanoma taikyti apivartinių taršos leidimų sistemą. Tai, e, kaip ir pirmininkas pasakė, ir, ir aš galiu pasakyti, kad EPP yra labai svarbu analizuoti mokslo tyrimų, technologijų sritį, kad iš tikrųjų būtų galima užtikrinti e, sklandų perėjimo laikotarpį, transformacijas, atsisakant anglės. Ir iš tikrųjų negali šiaip tik tai imti ir apkarpyti daugiau finansinę programą, nes yra labai svarbių darbų, kurie mūsų laukia. Na ir toliau, kalbant apie klimato kaitą, aišku, tai vienas iš, iš didžiausių iššūkių ir pažvelgus į kitas išsivysius valstybės - Australiją, Japoniją, JAF, akivaizdu, kad jos nededa tiek daug pastangų, kiek mes šioje srityje siekiant Paryžiaus tikslų. Paryžiaus tikslai. Um, yra užbriežti, jų reikia siekti, siekti dar daugiau ir iš tikrųjų reikia pasaulinių pastangų su, pažaboti pasaulinį atšilimą ir mes turime reikalauti, kad mūsų partneriai to taip pat laikytųsi. Sebden, socialdemokratų frakcijos vardu. Um, much, uh, Ačiū, ministrė, kad pristatėte tas rytis, į kurias jūs ketinate sutelti dėmesį ir paminėjote kai kuriuos teisės aktus, kurie nagrinėjami taip pat ir parlamente. Ir mane pradeda neraminti tai, kad galvojant apie tai, kad mes turime stelti dėmesį į žmonės, jų reakciją į klimato kaitą, tai, kad yra uh, atsiliekama e, nuo užsibrieštų tikslų, galvojant apie tai, kiek žmonės yra pasirežę asmeniškai savo gyvenimo būdą keisti, taip pat ir įvertinant, kiek teisės aktai yra, kokie yra teikiami, e, nagrinėjami, prisimena Žežon, geltonųjų e, liemenių judėjimo reikalavimus Prancūzijoje, aš manau, kad galime pasakyti, kad reikia dirbti šioje srityje ir mes visi turėsime imtis tų um, veiksmų ir taip pat ir čia parlamente mes turėsime būti lyderiais, užtikrinant, kad įvyktų paradigmos pokytis ir manau, kad mes turime padėti uh, tarybai taip pat uh, žengti tą kryptimį, kad keistųsi tą paradigmą ir turi situacija daug sparčiau keistis Jūs kalbėjote apie mm, tą laikotarpį, kiek mes turime laiko tiems veiksmams įgyveninti, bet aš manau, kad to laiko liks vis mažiau ir mažiau. Tai reiškia, kad reikės kaip galima didesnių užmojų, turint omenyje, o, kokie didžiuliai iššūkiai. Taigi, ką jūs darysite, kad ta paradigma keistusi? Ar yra numatytų lėšų sąžiningiams transformacijos procesams, kad vietos bendruomenės galėtų realiai prisitaikyti, pakeisti visą tai, kas yra yra reikalinga, kad mm, būtų tikrai reaguojama klimato kaita, ar, ar vyksta diskusijos tarp valstybių narių, vyriausybių, kad kolektyviai būtų imamasi to darbo, kad būtų vadovaujama tam darbo. Iš tikrųjų, tas laikas mm, darosi vis trumpesnis ir trumpesnis. Nils Torvalas Renew frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti e, Jūs atvykus į aplinkos komitetą. Jūs savo kalbą sakėte, kad tikrai reikia daug daugiau padaryti klimato kitos rytėje ir mes visi tą e, pritarėme ir piliečiai tą patį sako, kad reikia daug daugiau dirbti šioje srityje. Ir e, galvojant apie šio šimtmečio pradžią, šio dešimtmečio pradžią, kokie buvo tikslai, galbūt jie nepakankamų užmojų buvo, kokie galėjo būti, nes tikrai e, galima buvo daugiau e, nuveikti jau nuo pat pradžių, bet problema yra šio klausimo sudėtingumas. Ir kai kalbame apie tai, kaip kovoti su šia problema įvairiais būdais, mes matome, kad skirtingos partijos, skirtingos valstybės, skirtingos NVO m, žiūri iš visai visai kitų e, perspektyvų, tą, kitų požiūrio taškų į tą klausimą. Kai, su disku, kai kalbėjome su komisija dėl strategijos dokumento, komisijos mintis, man atrodo, buvo sukurti tokią sistemą, kur valstybės narės pačios apibrieštų savo planus, savo paketus priemonių dėl, e, išlako aš vilgiau, neutralios ateities. E, Tačiau valstybių narių situacija yra labai skirtinga, taigi čia e, priemonės pagal vieną kurpalį netiks visiems. Ir tada kyla klausimas, nuo ko pradėti, į kurią kryptį judėti, kurią kryptimį judėti. Ir tikrai būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę tokiu labai įdomiu klausimu. Nuo ko pradėti? kad įsibėgėtų visas procesas. Ačiū. Thank you. Uh, Michael Blows for the Green. Michael Blows šaliųjų vardu. Um, thank you very much. Ačiū. Dėkoju ministrė. Visų pirma, noriu pasveikinti jūs. Uh, su perimtų pirmininkavimo, su jūsų e, planu kovoti su klimato atšilimu. Aš noriu pasveikinti jūs, kad jūs esate lyderė klim, kovos su klimato e, kaita. E, iš tikrųjų siekite, kad jau uh, 25 metais Suomija jau būtų neutrali savo poveikio klimato kaitos atžvilgių e, prasme. Iš tikrųjų, mūsų ateitį nulems klimato krizė. Ir aš tikiu, kad kolegos, kurie yra čia ir pirmininkaučios valstybės atstovai, supranta, kad dabar atėjo lūžio taškas ir, ir iš tikrųjų yra didelis šansas, kad pasaulio atšilimas įvyk, tuoj pasieks tokį lygį, po kurio jau nebebus įmanoma grįžti atgal ir nebebus ateities mūsų planetai. Taigi reikia parodyti atsakomybę, reikia didelių užmojų ir aš manau, kad kiti pasieks mūsų pavyzdžių. Vakar Junktinių tautų generalinis sekretorius paprašė pateikti mūsų planų projektus jau iki rugsėjo 7. Ar jūs, kaip tarybai primkaujantį valstybę, kartu pateiksite kartu su komisija tokius planus generaliniam sekretoriui, ar jūs sugebėsite pasiekti Paryžiaus tikslų, kad iš tikrųjų iki, vėliausiai iki 50 metų ES būtų neutrali klimato kaitos atžvilgiu, ar įsipareigosite 05 tikslo siektų. Taip pat jūs paminėjote tarybos išvadų projektą ir ten 2020 metų tikslas vis dar yra numatytas kaip minus 40 procentų išlakų mažinimo, tačiau tai netitinka Paryžiaus susitarimo ir tai netitinka e, to, ką reikalauja parlamentas ir ko tikisi dauguma žmonių, kurie balsavo Europos parlamento rinkimuose. Kaip jūs, kolegas taryboje, tikinsite, kad Europa taptų lyderė klimato kaitos e, klausimų ir kad bent 55 procentais mažiausiai sumažintumėt išlakas iki 2030 metų. Na ir galiausiai, jūs sakėte, kad mes turime imtis veiksmų nedelsiant ir galvojant, kad tai yra iš tikrųjų kritinis klausimas, e, mes galvojame, kad mm, e, atominio elektrinių uždarimo klausimas yra tas tikrai pasiekiamas vaisius, Lignito, atsiprašau, um, jėgainių uždarimo klausimas būtų tas tikrai lengvai pasiekiamas, uh, pasiekiama priemonė, kurią būtų galima pritaikyti. Arvoisa puheenjohtaja, ministeri Mikkonen. Pirmininkė, ponė ministrė, klimatas visuomet keitėsi per visą planetos egzistavimo laikotarpį klimatas ir toliau keisis. Mes netgi išgyvenome ledynmetį, planeta išgyveno ledynmetį ir Saulė yra čia esminis klausimas. Būtent Saulė ir nulėmė, kas vyksta mūsų planetoje tiek per trumpesnį laiką, tiek per ilgą laikotarpį. O žmonijos sugebėjimai yra riboti. Dabar klimato kaita tapo nauja religija ir mesti iššūkį klimato kaitai tapo šventvagystė ir kalbama apie vairius klimato atšilimo siaubingus scenarius, tačiau ilgalaikiai duomenys neparemia tokios vizijos ir žmonės bando įrodyti, kad klimatas šyla ir naudoja tam tikslai nepagristus duomenys. Tačiau oficialūs duomenys egzistuoja ir su klimatu viskas yra gerai ir aišku, Yra daug tokių, kurie bando skleisti įvairias baimės ir panašiai. Ir labai apmaudu ir neramu, kad ir Suomijos vyriausybė pasidavė tokiai įtakai ir bando sugriežtinti mokesčius. Ir tarsi Suomijos vyriausybė bando kažką gero padaryti. Bažnyčia bando parduoti ginklus ir tai nėra blogai. Aišku, mes turime mažinti emisijas. Bet ar buvo atsižvelgta į tai, kad visos emisijos, Suomijos emisijos, yra nedidelės, aš tiksliai neatsimenu, koks yra emisijų apibrėžimas, tačiau besivystančiose šalyse, tokiuose kaip Kinija ir Indija, jų emisijos 13 kartų uh, greičiau auga nei bendros Suomijos emisijos, tai gal mes turėtumėme pirmiausia pažvelgti tuos į tas didžiasias valstybės. Ponas Andruo, ID frakcijos vardu. Ačiū. Sėkmės Jums darbe, dėkoju, kad atvykote. Klimato ir žalesis sandoris. Aš manau, kad pavyzdžio rodimas yra puiku, tačiau tai prasminga tik tuomet, jeigu seka paskui mus ir kiti mūsų visuomenėse ir taip pat didžiosios kitos galingos valstybės. Taigi pirmasis klausimas, ką esate pasirengę padaryti, kad įtikintumėte ypatingai tuos, kurie yra už ES ribų, kad jie sektų ir laikytųsi mūsų tendencijų. Ir jeigu tai smarkiai paveiks mūsų pramonę, mūsų visuomenę ir mūsų politiką, nes man atrodo, kad Prancūzijos pavyzdys, kai jie bandė įvesti CO2 apmokestinimą ir kokį pasipiktinimą tai sukėlė visuomenėje, tai rodo, kas mūsų laukia ateityje ir ne visos visuomenės yra vienodos ir ekonomikos nėra vis vienodos. Pavyzdžiui, Lenkai, Čekai daug iškasa vis dar anglies. Ar jūs turėsite išteklių tam, kad uh, galėtumėte finansuoti tokią plačią politiką? Iš kur gausite tam lėšų? Aišku, Europoje būtų galima pasakyti, kad taip stebint, kas vyksta pastaraisiais metais, matome, kad yra daugiau potvinių nei sausros. Ir Indonezijoje kitose šalyse galbūt mažėja miškų, bet taip pat ir pas mus Europoje taip yra dėl blogo vandens tvarkymo. Skaičiau jūsų pareiškimą, išklausiau jo, skaičiau kitų pareiškimų ir niekas nekalba apie vandenį kaip galimybę išsaugoti tą vandenį mūsų šalyse ir matome, kad tai labai paveikia tas vandens trūkumas ir sausra labai paveikia e, mūsų visuomenę. Ačiū. Silvija Modek iš Guė. Ačiū, pirmininkė. Ministrė Mikonen. Pirmininkaujantis Suomija pradeda darbą labai sudėtingų laikotarpių, kai reikia išspręsti svarbius klausimus ir aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad uh, Klimato kaita yra jūsų programos esminis elementas. Mes nekalbame apie tai, kad reikia eiti iš proto dėl klimato. Ne, mes turime mokslinių duomenų, tai rodančių ir mes turime pasiekti socialiai atsakingą sprendimą šiai problemai. Mano klausimas, kaip Suomija gali paskatinti tai, kad, geolo, kad ekologiniai pokyčiai vyktų socialiai neskausmingai, nes skirtingas teritorijas tai paveiks skirtingai ir žmonių pajamos irgi nėra vienodos, kaip tai paveiks Suomiją. Ir puiku, kad Suomija turi ilgalaikę strategiją ir siekia ekonomikos, kuri būtų neutrali klimato poveikio prasme iki 25 metų, tačiau mums reikia greitesnių sprendimų, reikia mažinti emisijas 55 procentais iki 30 metų. Ir taip pat apivartinių taršos leidimų sistema turi būti išplėtota. Ministrė kalbėjo apie CO2 sankaupas miškuose ir CO2 absorbavimą miškuose. Vakarykštis ministras apie tai kalbėjote, jūs sakėte, kad jeigu sukursime strategiją, reiks ją įvertinti ir pažiūrėti, kaip tai paveiks tą mūsų darbą. Jūs pati minėjote, kad mes atsiliekame ko, ko, kovojant su biologinės įvairovės praradimu. Biologinė įvairovė kaip po tokia yra ver, labai vertinga, tačiau m, taip pat yra sukūriamas didesnis atsparumas klimato atšilimui ir tai leidžia išspręsti klimato kaitos problemas. Taigi, kalbant apie strategiją, kokių konkrečių priemonių ketinate imtis tam, kad pirmininkaujant Suomijai mums pavyks pakeisti kryptį, išsaugant biologinį įvairovę. Dėkoju. Taigi ačiū už pirmąjį klausimų raundą. Jums dabar skiriama 10 minučių atsakymams. Dabar jau kalbėsiu suomiškai. Jeigu norite manęs, mane suprasti, užsidėkite ausinės. Ačiū už labai aktualius klausimus. Išklausėme tikrai labai įdomių pastebėjimų apie tai, ką galėtumėme nuveikti kartu tam, kad atremtumėme klimato kaitos iššūkį. Keli klausimai buvo susijęs su tuo, kad tai yra tas darbas, kur reikia skubių sprendimų ir taip pat reikia turėti ilgalaikę viziją. Tačiau ilgalaikiai sprendimai jų nepakaks, nes reikia paskubėti. Ir Peter Lyze kalbėjo apie ambicingus klimato kaitos tikslus, kuriuos išsakė ponia Uršula von der Leyen. Mes irgi į tai įsigilinome ir aš labai džiaugiuosi, kad ji akcentavo tuos dalykus. Ir Suomės pirmininkavimo metu mes labai panašių tikslų sieksime. Bet aišku, kaip tarybos atstovė, aš labai domėsis ir tuo, kaip komisija dirbs šioje srityje ir labai džiaugiuosi, kad tos temos iškilo. Ir tiesa, kad mes turime daug dirbti, kad patrauktumėme į savo pusę kitas šalis, ES gali parodyti pavyzdį ir mes turime galimybę tą pavyzdį parodyti, tačiau turime pasirūpinti, kad ir kitos šalys paskubėtų. Sebdans kalbėjo apie tai, kad žmonės nori nuveikti daugiau ir tarsi yra pasipriešinimo pokyčiams, kai yra priimami sprendimai. Aišku, į abi šias problemas reikia reaguoti vienodai, nes viena vertus mes žinome, kad jaunimas yra labai susirūpinęs mūsų ateitimi Ir tai Michael Bloss irgi pažymėjo. Jauni žmonės nori konkrečių veiksmų, tačiau kita vertus, mes puikiai suprantame, kad kai priimami sprendimai, kurie daro poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, tai visuomet atsiras žmonių, kurie bus sunerime ir mes turime įsiklausyti į tuos judėjimus, į tai, ką jie skleidžia ir labai svarbu surasti socialiai tvarius sprendimus. Ir aišku, mes tam skirsime daug dėmesio ir pripažįstame, jog egzistuoja regioniai skirtumai Europoje, yra istorinių skirtumų dėl to, kad pasirinkti skirtingi energetiniai sprendimai. Yra sričių, pavyzdžiui, kur labai sudėtinga atsakyti iš kasnio kūro nei kitose srityse, taigi turime į tai atsižvelgti, bet vis tiek privalome kartu siekti surasti tokį sprendimą, kuris tiktų visai Europai Europai, kad ji pasiektų savo tikslų ir mes turime sušvelninti klimato kaitos padarinius ir tai turi būti daugia šakis darbas. Manęs, man buvo užduotas klausimas, nuo ko pradėti. Mes galime pradėti nuo miestų. Ir aišku, klimato kaita paliečia be, be jokios abejonės visus sektorius. Tai tą temą mes turime integruoti į visas politikos rytis, turime imtis aplinkosauginių veiksmų, veiksmų energetikos rytyje, transporto rytyje, būsto, statybos sektoriuose, visose žmonių veiklos rytise ir aišku, ekonominė sistema turi būti tokia, kad būtų skatinami aplinkai palankų sprendimai. Michael Bloss atkreipė, atkreipė dėmesį į tai, kad vyks jungtinių tautų viršūnių susitikimas. 2050 metų klimato neutralumo tikslas Europai keliamas ir kitas klausimas, kaip pasirūpinti, kad tie sprendimai būtų suderinti su Paryžiaus susitarimo tikslais. Visą tai, ką mes darome, turi būti suderinta su klimato susitarimo tikslais. Ir pirmininkavimo metu Suomija ketina siekti susitarti dėl 2050 metų tikslų, bet aišku, visi Europoje turi tai atspindėti praktiniuose veiksmuose ir mes sieksime, kad mūsų veiksmai dėrėtų su Paryžiaus susitarimo tikslais. Ir tam, aišku, reiks ir tolesnių sprendimų. Hekonainen kėlė tam tikrų abejonių dėl to, ar apskritai egzistuoja toks reiškinys kaip klimato kaita, nes klimatas keitėsi visuomet. Tiesa, kad klimatas visuomet kito per istoriją, turėjome ir ledinmečio laikotarpį ir panašiai, tačiau akivaizdu, kad klimato kaita vyksta Ir tie pokyčiai antropomorfiniai ir juos įtakoja ir žmonių veikla. Taigi mes, aišku, turime priimti sprendimus remiantis mokslininkų duomenimis ir mokslininkai tikrai yra pasiekę konsensuso šiuo klausimu. Tai yra žmonių veiklos rezultatas, ta klimato kaita. Aš neatsakinėsiu į klausimus, kurie susijęs su Suomija, nes aš atstovauju tarybai, o ne Suomijai šiuo atveju. Uh, Pone Fondala. Teigia, kad reikia rodyti pavyzdį ir kaip į savo pusę patraukti trečiasias šalis. Aš manau, kad tai, ką mes patys darome, siunčia labai stiprų signalą kitiems nes ES turime daug techninių žinių, technologinių galimybių, turime milžiniškus išteklius ir taip pat tokiu būdu stiprinama demokratija. Ir jeigu tokių šalių sąjunga negali parodyti gero pavyzdžio, tai būtų iš tiesų labai keista. Ir aš manau, mums parodžius pavyzdį patrauksime į savo pusę ir kitas pasaulio vietas, nes vertinant per ilgesnio laiko perspektyvą, net ir iš trumpo laiko perspektyvos žiūrint, kyla klausimas, kaip mums išgyventi šioje planetoje ir kaip visuomenės galėtų išlikti gyvos. Aišku, priklausomybė nuo anglies yra faktas. Ir kiekviena šalis turi savo istoriją ir mes turime į tai išvelgti ir turime užtikrinti kad būtų siekiama sąžininkų pokyčių, padėsime tiems regionams, turime nemažai sukaupę techninių žinių Europoje ir mes galime tikrai padėti, paremti tuos regionus, kurie atsilieka, kuriems teks pasivyti kitus regionus, tikrai niekas nebus ignoruojamas. nostettiin myös äh, Vontran puheessa esiin. No, kuivuus tietysti... Ähm, Taip pat äh, sausros klausimas buvo paminėtas. Sausra yra padarinys, sausra sukelia karštis. Ir vandens, vandentvarka yra labai svarbi Suomijos politikos dalis ir savo pirmininkavimo metu Suomija sieks pagerinti antrinį vandens panaudojimą. Tai yra vienas iš tikslų, dėl kurio norime sutarti. Yra sričių, kur drėkinimas yra reikalingas ir mes norime surasti saugių būdų, kaip būtų galima panaudoti vandenį, dar kartą perdirbti jį ir taip pat komisija peržiūri vandens politiką tai, kai bus komisijos dokumentas parengtas, mes iškart perimsime tą darbą. Taip pat buvo užduotas klausimas apie socialinį teisingumą. Taip, tai yra labai svarbus dalykas, kadangi struktūriniai pokyčiai turi vykti tvariai ir sąžiningai tam, kad piliečiai jiems neprieštarautų. Piliečiai nori nuveikti daugiau, tačiau mes turime uh, atsižvelgti į regionų žmonių poreikius ir tie pokyčiai turi būti socialiai sąžiningi, kad už tai nemokėtų patys skurdžiausi. Biologinė įvairovė, tas klausimas irgi buvo iškeltas. Tiesa, kad biologinė įvairovė tarsi nueina į antrąjį planą, kai kalbame apie klimato kaitą, nors akivaizdu šį yra ryšys, nes klimato kaita naikina biologinę įvairovę ir kuo daugiau turime biologinės įvairovės, tuo atsparesnė yra mūsų gamta. Dėl to mes rengiamės 20 metų biologinės įvairovės susitarimui, mes norime čia imtis aktyvių veiksmų tam, kad ES kartu su kitomis šalimis galėtų sutarti dėl gero susitarimo. toks geras susitarimas e, jau egzistuoja, mes esame įsipareigoję, bet pažangos nesame pasiekę ir kuo lengviau bus galima įvertinti tikslus, tuo bus lengvesnis jų gyvendinimas. O įgyvendinimas yra esminis dalykas, o Paryžiaus susitarimas be jokios abejonės yra puikus pavyzdys to, kaip, kur link mes norime žengti, turime uh, aiškius tikslus ir kiekviena šalis turi savo planus, ten yra įvardinimi įsipareigojimai ir prievolės ir tikslai turi būti įvertinami ir turi būti įmanoma įvertinti, ar tie tikslai pasiekti. Ačiū. So to... Dėkoju. Dabar antras raundas klausimų. septyni klausimai, paskui skirsime jums 5-7 minutės atsakyti, o paskui paskutinis raundas EPP atstovas, atstovė Dinato. Dėkui. Atsiprašau, ponė Tot. Aš e, labai džiaugiuosi matydama jūsų tikslus. Mes iš tikrųjų turime siekti klimato kaitos tikslų, kad uh, taip, kad mes neprarastume e, konkurencingumo pasauliniu lygmeniu ir taip pat kelti šį klausimą reikia e, bendraujant su trečiosiomis šalimis. CO2 neutralumo strategija reikalauja ES daugiau diskusijų ir mano nuomonė mes turime žiūrėti į analizę ir taip pat suprasti, kad kai kurios valstybės narės nesugeba net pirmųjų tikslų gyvendinti klimato uh, tikslai turi būti užtikrinami taip, kad būtų galima naudoti, pasiekti klimato kaitos požiūrių neutralių technologijų naudojimą, kaip galima platesnį. Taip pat reikia siekti Paryžiaus susitarim tikslų. Ir ES rodo deramą pavyzdį kitoms šalims ir ragina tarsi jas prisimti ambicingų tikslų. Ir aš norėčiau paklausti, kokie yra jūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės narės, prioritetai šioje srityje. Dėkoju. Timo Volken iš socialistų frakcijos atstovas. Dėkoju. Porą klausimų. Pirmasis susijęs su aviacija. Aviacija yra nebejotinai vienas iš sektorių, kuriame labiausiai auga emisijos Europos Sąjungoje. Daug dėmesio sulaukia aviacijos sektorius paskutiniu metu iš visuomenės ir kokių ketinate imtis priemonių, kokių sprendimų ieškosite. Mūsų nuomonė yra du sprendimo būdai. Arba viso ES būtų apmokestintas aviacinis kuras, arba e, būtų koordinuojamos pastangos e, atsisakant PVM e, lengvatų aviacijos sektoriui. Dar vienas dalykas, ponia von der Leyen kalbėjo apie tai, kad 20 metais ji nori, tiksliau, kad artimiausių metų uh, ji nori, kad būtų prisimti įsipareigojimai sumažinti 55 procentais emisijas ir uh, iki 10 metų reikia apsispręsti, ką Jūs galvojate apie tai. Renew mm, vardu Martin Osik. Gerbima e, ministrė, jūs kalbėjote apie klimatą, e, biovairovės išsaugojimą ir kitus dalykus. Aš esu Slovakijos atstovas ir man labai malonu e, žinoti, kad centrinės Europos valstybės galės įsipareigoti taip pat siekti neutralumo klimato kaitos požiūrių. Bet mes sakome, ketiname mažinti CO2 emisijas ir vis tik suprantame, kad tai yra ES problema, nes remiamos tam tikros veiklos rytys yra kreditai išduodami ir ką jūs planuojate daryti šiuose srityse. Taip pat jūs nepaminėjote vienos ryties tai yra žaliųjų investicijų taksonomija. Ar jūs ketinate siekti sprendimų šioje srityje? Eilin McLeod, žaliųjų vardu. Ministre, aš esu škoti, kaip ir Suomija, mes remiame griežtesnius tikslus klimato kaitos srityje, nes matome, kad situacija yra uh, labai sudėtinga. Reikia gyventi Paryžiaus sustarimus, e, įskaitant ir pusantro laipsnio e, pasaulinės e, pasaulinio atšilimo temperatūros tikslą. Bet Europos Sąjunga dar nesustarė dėl 50 metų klimato neutralumo tikslo ir ilgalaikės strategijos. Aš noriu paklausti, ką Europos Sąjunga pasakys Niujorke. Pirmiausia, galvant apie tai, kad nemažai valstybių narių, šalių yra pareiškę, kad jos e, sustiprint savo siekius e, klimato, kovos su klimato kaitas srityje. Norėčiau, kad atsakytumėte šios klausimus ir linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant. EPP e atstovas. Dėkoju. E, Mišel Vizik. Aš slovakiškai kalbėsiu jums laidus. Mes iki 50 metų siekėm užtikrinti neutralumą CO2 emisijų požiūrių. Ir taip pat e, reikia galvoti apie ekosistemas, anglies, CO2 surišimą bet tam tikri veiksmai gali neigiamai paveikti miškų sektorių. Suomijoje bioekonomika yra gerai išplėtota. E, mediena, medienos masė yra labai svarbi, bet e, ar nenukentės miškai? ir ar šalis dėl to nenukentės, nes jeigu bus imtasi daugiau anglės saugojimo, CO2 saugojimo priemonių, kai kurios šalis, kaip kad mano šalis, gali e, nukentėti, nes nepakankamai kritiškai žiūrima šį klausimą. Bukart e, socialistų frakcijos vardu. ministrė, kolegos. Mes turime galvoti apie planetos poreikius, mes turime užsimoję plačių tikslų, bet reikia jas iš esmės keisti mūsų gyvenimo būdą. Ir taip pat veiksmai numatyti paveiks mūsų gyvenimo būdą įvairias sritis. Perėjimo metu taip pat reikėtų atsižvelgti socialinius dalykus Ir e, aišku, tuo nesiekiama sušvelninti mūsų užmojo, bet e, įgyvendinti deramai mūsų siekius. Ir reikia mums nepakliūti į rankas tų, kurie neigia klimato kaitą. Taip pat reikia įsiklausyti į jaunų žmonių reikalavimus, kurie ragina mus kovoti su klimato kaita, nes tai yra krizė, kurią reikia spręsti. E, Junktinių tautų 30 metų e, darbo atvarkė ir darnaus vystimas veikslai yra puikia sistema, struktūra, kuri leidžia mums veikti. Ir aš e, noriu paklausti jūsų, kaip jūs, e, pirmininkaudami, ketinsite, ketinsite geriau atsižvelgti darnaus vystimas tikslus, pavyzdžiui, Europos semestro kontekste. Ketingizie ID. Frakcijos vardu dėkoju, pirmininkė. Gerbiam ministrė, jūs sakėte, kad e, klimato veiksmai yra jūsų pirmininkavimo centriniai dalykai. Jūs sakėte, kad reikia įvertinti situaciją pirmiausia ir taikyti e, deramus metodus, bet žinome, kad daugybė laisvosios perkybos susitarimų yra e, sudaryta ir su šalimis, kurios vis labiau teršia aplinką ir tokiu būdu ES negalės gyvendinti Paryžiaus sustarimo tikslų ir kai kurios šalis netgi atsitraukia nuo tų sustarimų. Šimtas milijardų eurų skirta pietinėms valstybėms ir jos vis tik tai tas lėšas panaudos e, angli deginančiams elektrinėms statyti ir e, laisvosios prekybos ideologija, jums netrodo, kad prieštarauja ekologijai. E, Gerbiamo ministrė, reikia pirmiausiai e, atsisakyti tokių didelių susitarimų ir grįžti prie vietos ligmens, nes vietoje reikia spręsti iššūkius ir ten galima taip pat rasti efektyvaus gyvenimo galimybių daugiau. Dėkuoju dabar e, keltas minčių Jums e, atsakyti į konkrečius klausimus ir įsakykite e, mintis apie konkrečius tarybos pasiūlymus. Dėkuoju. Dėkuoju už klausimus. Pirmasis klausimas - konkurencingumas. ir suvokimas įvairių aplinkybių. Tai nepaprastai svarbu. Mes suprantame, kad žiedinė ekonomika yra vienas kelias, mes norime ją skatinti, ji turėtų sustiprinti mūsų konkurencingumą. Žinome, kad reikia ieškoti sprendimų, mes tą bandome daryti. Kovodami su klimato kaita ir žiedinė ekonomika yra puikiai galimybė mums ir konkretus kažkoks dalykas. Mes norėtume pirmininkavimo metu ir e, skatinti šį aspektą. Ponas Volkin klausė apie aviaciją. Transporto taryba ir ministras Marin atvyks, atvykęs yra jau šiandieną, jis susitinka su kolegomis ir kalba apie tuos klausimus kitame komitete. E, Suomija surenks transporto ministrų susitikimą, kad būtų galima aptarti įvairius tikslus ne tik aviacijos srityje, bet ir e, kitose transporto srityse. Mes turime siekti globalių regioninių sprendimų šioje srityje tam, kad taip pat e, nepakenktume Paryžiaus tarimo tikslų siekimo. Aviacijos sektorius plečiasi auga ir siekiama galvoti, kaip pažaboti tam tikrus e, dalykus aviacijos e, srityje ir kaip už tai bus mokama kol kas. Aš dar negaliu Jums konkrečiai nieko pasakyti apie tai. Tvarūs finansai, tai taip pat nėra mano sritis. Mūsų e, Lintila, finansų ministras atsakingas už tuos reikalus. Uh, tačiau svarbu yra užsitikrinti tvarų finansavimą Suomija, pirmininkaudama. Tai išskiria kaip prioritetą, nes tai mums taip pat labai svarbu. Mūsų tikslas susitarti dėl įgaliojimų taryboje ir pradėti trišalės darybas kaip galima greičiau, rudenį konkrečiai. Pone Maklijot pateikė klausimą apie Junktinių tautų aukščiausio lygio susitikimą Europos Sąjungos e, indėlis mes per neformalią tarybą apie tai kalbėjome. ES turi kartoti savo įsipareigojimą siekti tikslų, įskaitant tikslą e, temperatūros e, kilimą apriboti pusantro laipsnių Celsijaus dirbama taryboje šioje srityje. Ir galvojant apie 20 metų darbo tvarkį, reikia dirbti šioje srityje. Suomijos tikslai taip pat yra plataus užmojo. ES vaidina labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Egzistuoja ir teisės aktų, kurie yra puikūs, bet labai svarbu, kad valstybės narės simtųsi veikti ir gyvendintų teisės aktus. Ponas Vincik klausė apie miškų sektorių, žemės naudojimą. Tie sektoriai labai svarbus kovojant su klimato kaita, švelnant pasiekmes. Uh, šio reiškinio ir siekiant Paryžiaus susitikimo tikslų. Mes turime galvoti ne tik apie emisijas, bet ir apie e, centrus, e, kurie sugertų CO2 miškai yra tie sugerėjai. Ir mes turime galvoti, kaip LUK direktyva įgyvendinsime. Labai svarbu nepamiršti bioruojas klausimų. Dirbant ir miškai iš ties yra nepaprastai svarbu bioruoviai apsaugoti. Buvo pateiktas ir kitas klausimas apie sąžiningą, teisingą pereimą Tai labai svarbu, reikia svarbu įtraukti visus į klimato kaitos politikos priemonės, galvojame apie skirtingas amžiaus grupės, jaunimui šie klausimai ypatingai rūpi, mes turime pateikti jiems e, atsakymus, reikia užtikrinti, kad niekas nesijaustų, kad už viską, už visas pasiekmes turės sumokėti, reikia ieškoti teisingumo. Darnaus vystimosi tikslai mums, kaip pirmininkaujančiai e, valstybei, labai svarbus. Dirbsime toliau, sieksime, kad jie nebūtų pamiršti primant sprendimus. Taip pat ponia Grizit klausė apie prekybos susitarimus. kaip atsižvelgiama į tam tikrus reikalavimus. Jeigu žiūrime į priekybos politiką, kaip e, įtraukiami klimato, kovos su klimato kaita klausimai. Mano nuomonė, visose srityse turi atsispindėti kovos su klimato kaita veiksmai tiek nacionaliniu, tiek pasauliniu mastu, nes tai nėra tik vienas sektorių liečiantis dalykas. Kalbu apie klimato politiką. Yeah, so, uh, Ačiū, pereiname prie paskutinio klausimų raundo. Septyni parlamentarai paprašė žodžio, yra ir papildomų dar prašymų, tai jei liks laiko, galbūt dar suteiksime žodį dar penkiems kalbėtojams, žiūrint, kaip, kaip seksis e, dabar, jeigu kiekvienas laikysis vienos minutės EPP frakcijos vardu. Askaner. Ačiū. Ministrė, jūs sakėte, jūs nenorite kalbėti apie Suomijos politiką, bet manau, kad bet kurio politiko patirtis um, dirbant uh, savo šalies politikos kontekste yra labai svarbi. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kad jūs mm, um, pasit remdama savo patirtimi galėtumėt atsakyti, pavyzdžiui, dėl energetikos gamybos priklausomybės nuo anglės. Ar jūs galvojate, kad perėjimas nuo anglės prie brandolinės energetikos masiškai būtų gera mintis, ar iš tikrųjų tai būtų priimtina plačiai Europos visuomeniai. Kitas klausimas, irgi smarkiai susijęs su pirmo klausimu, jūsų manimo galvojant apie klimato kaitos politiką, kaip Europos energetika galėtų išvengti um, didelės geopolitinės priklausomybės nuo Rusijos energetikos. Na ir pabaigai vėlgi klausimas susijęs su Suomijos realijomis, aišku, ne vien tik tai Suomijos. Ką Jūs galvojate kokia yra Europos plieno pramonės ateitis, galvojant apie klimato kaitos politikos perspektyvas. Sí, gracias. Lena, eh, Dėkuoju. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kovoti su klimato kaita, taip pat su nacionalizmu tikriausiai. Žinote, Madrid central atvejai pasiekti pasiekta neblogų rezultatų, pavyzdžiui, azotą e, naudojant e, ir panašiai. Mes kalbėjome per praeitą sesiją, kad Ispanijoje nėra sanitarinės užkartos kraštiniams dešiniesiems ir jie yra e, valdžioje, kai kur vietos valdžios valdžios struktūrose. E, aš noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie tam tikras e, priemonės, kurios apsaugotų miestus, kad e, nebūtų padaryta negražinama, ne, nebepataisoma žala. Aš taip pat E, norėčiau paklausti jūsų konkrečiai apie tam tikras e, priemonės skirtas e, kovoti su klimato kaita. Renew. Renew frakcijos vardu. Dėkuoju, ministrė, dėkuoju, kad atvykote. Klimato kaita, žiedinė ekonomika bus prioritetai jūsų pirmininko metu ir malonu buvo apie tai išgirsti. Iš naujo jūsų paklausti apie konkrečias priemonės, kokias jūs taikysite tam, kad žiedinė ekonomika uh, E, būtų visur e, įgyvendinama visuose sektoriuose, kaip mes e, sustiprinsime ryšį tarp žiedinės ekonomikos ir mūsų klimato kaitos tikslų. Jūs taip pat kalbėdama minėjote tai, kad Europos komisija yra E, įvertinus žienės ekonomikos planą, 54 priemonės e, apibrėžtos ir taip pat minėjote tekstilės sektorių, kuriame reikia dirbti, kaip žinia, ji labai daug išteklių naudoja tą e, pramonę, bet ji labai svarbi Europos Sąjungai. Ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate įdėkti žienės ekonomikos principus didesnių mastų tekstilės pramonėje ir taip pat kaip pasiekti, kad ES pramonė išliktų konkurencinga. Dėkuoju ir sėkmės Jums pirmininkaujant. Nevištievska, uh, ECR frakcijos vardu. Dziękuję za Pani wystąpienie. Słucham. Ačiū, aš sėdžiu štai čia. Dėkoju ministrė. Uh, su didžiuliu susidomėjimu klausiausi jūsų pasisakymo ir vienas dalykas įtin atkreipė jūs, e, mano dėmesį, jūs kalbate apie išlakas, e, kad turi būti sukurta pusiausvėra tarp išlakų sukūrimo ir sugavimo iki 2050 metų. Gal aš neteisingai kažką supratau, bet Europos pramonė susiduria su vis sudėtingesnė situacija dėl e, klimato kaitos e, priemonių ir todėl labai dažnai gamyba yra iškeliama iš ES. O po to mes į Europą importuojame produkciją, kuri pagaminama už ES ribų ir visiškai netitinka e, ES klimato kaitos tikslų. Taigi, perkame ES priekes, kurios atgabenamos iš tų valstybių, kurios yra didžiausios CO2 išlakų kuriejos. Aš manau, kad reikia mm, gyveninti tokią politiką, kuri leistų Europos pramoniai išlikti konkurencingai. Dėkuoju už tai, ką Jūs pasakėte dėl sąžiningos socialinių požiūrių transformacijos. Ir dar e, pirmininkas nutraukė, yra skirta tik tai viena minutė. Skurdas irgi labai svarbus klausimas. Taip, bet kiti parlamentarai nebeturės galimybės užduoti klausimą, taigi reikia laikytis pasisakymo laiko. Evakova, PP e, frakcijos vardu. Dziś na wstępie Dėkoju, ministrė. Turiu pasakyti, kad remiu jūsų pristatytus prioritetus, tačiau aš norėčiau visgi e, detaliau aptarti vieną klausimą. Jūs e, minėjote priklausomybės nuo energetikos tiekimo e, klausimą ir, ir kad tai yra aktualu, galvojant taip pat ir įstatymo viršienybę, aš pasisakau prieš valstybių uh, interesų pažeidimą reikia atsižvelgti į specifinę situaciją ir um, ekonomikos politika turi būti gyvenama taip, kad būtų laikomasi klimato kaitos tikslų. Jūs kalbėjote apie e, įstatymo viršinybės principus ir aišku, kad tai mm, turi būti taikoma visose sritise, ypač uh, kai kalbam apie viešojo sektoriaus e, darbą ir įstaigas. 2012, 2012 metų trilijonai dolerių buvo iš e, pervežti iš besivystančių valstybių išsivysčiusias valstybės. 5 e, trilijonai iš pietų į šiaurę nukeliavom. Mes tikrai negalėsime įveikti klimato kaitos, kuomet yra taip išpumpuojamas kapitalas ir ištekliai. Tos valstybės yra įstrigusios situacijoje, kuomet e, jų e, pigi darbo jėga išnaudojama ir pigi, pigus ištekliai, o mūsų yra sukurti mokestiniai rojai ir tai veda prie klimato katastrofos. Žmonės ieško e, to tokių vietų gyventi, kurie galėtų išgyventi. Ir todėl keliaujo ministrė, man atrodo, mes holistiškai turime pažvelgti į tas problemas, su kuriamis susidarė pasaulis. Ar jūs pasipriešinsite Merkosur susitarimui taip ar ne? Nes tai yra katastrofa klimatui, tai toliau bus kertami Amazonės miškai ir toliau mūsų smulkus ūkininkai, kuri turi galimybę gaminti švarų vai, maistą, bus iš viso e, priversti bankrutuoti Europoje. Sitič, neprisijungusi vardu. Ministrice, uh, ministrice Mikonen, razgovarali smo ovdje. Ministrė, ir mm, vakar kalbėjome apie klimatą ir biologinę įvairovę. Ir iš tikrųjų Suomiai labai didžiuojasi savo miškais, todėl aš norėčiau um, iškelti klausimą dėl miškų kirtimo Kroatijoje, nes labai akivaizdu, kad čia klesti korupcija ir uh, miškus valdo valstybinė įmonė, tačiau uh, Mm, kaip žinome, planai turėtų būti ruošiami šimtųjų metų į ateitį miškininkysės rytyje, tačiau Kroatija 5 milijonai mm, kvadratinių metrų buvo miškų ir buvo iškirsta 6 e, milijonai. Tie skaičiai nieko nereiškia, jeigu mm, iš tikrųjų neįvertini realaus kirtimo ir augimo, nes e, augimo skaičiai yra išpūsti, o kirtimo ne. E, ir mm, vyriausybė kartu su įmonė, kuri valdo miškus Kroatijoje, e, veikia iš vien ir dengia tą kirtimą. Tačiau kaip su tuo kovoti? Uh, with... Per likusias septynias minutės teks atsakyti. E, dabar teks kitiems užduoti klausimus. Ponas Buza uždavė, norėjo paklausti klausimą iš APP, e bet jo nėra. Trys iš EPP, kas norėtų užduoti klausimą. Tik vienas iš EPP norės užduoti klausimą. Prašau. Ačiū, ponė ministrė. Labai džiaugiuosi Jūs matydama, esu iš Slovenijos. Ir aplinkos sauga yra labai aktuali tema Slovenijoje. Ypatingai, kai kalba eina apie kaimo vietovės ir rūpinimąsi jomis. Daugelis žmonių iš kaimo persikrausto į miestus Ir tai reiškia, arba keliauja dirbti į miestus, tai reiškia, kad didinamos CO2 emisijos. Taip pat kalbame apie biologinę įvairovę, turime ją išsaugoti, ji turi kainą. Tai reiškia, kad mūsų ūkininkai irgi praranda pajamas dėl to, kad nenaudoja negali naudoti žemių, kurios paliktos dirbon, dirbonėjimui. Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs ketinate padaryti, kad apsaugotumėte kaimo vietovės ir ar planuojate kažkokiu tai konkrečių lėšų tam tikslai numatyti. Marija Arena. Ačiū. Yra atliktas tyrimas. 3,5 e, tūkstančio amerikiečių mokslininkų atliko tą tyrimą, kur rodoma, kad jeigu CO2, į CO2 emisijas įtrauksime ir suvartojimo metu išskiriamas emisijas, tuomet 30 procentų šauktų CO2 emisijų bendrai Europos Sąjungoje. Pone von der Leyen pateikė pasiūlymą, kuris yra susijęs su galimybė apmokestinti CO2 palei sienas. Pasienio regionuose tai yra puiku, tačiau reikia atsižvelgti dabartinės priekybinės sutartis. Ir kaip jūs, pirmininkaujantį valstybė, ketinate elgtis, pasiūlyti galbūt kokią priemonę, apie kurią kalba mūsų ekonomistai, tam, kad būtų galima nepažeisti dabar pasirašytų priekybinių susitarimų ir apmokestinti CO2. Nikola Stefanota. Ačiū pirmininkė. Pone ministrė Mikonen, ateina vasara, sako kalbėtojas, bet reiškia, kad ekstremalių oro sąlygų matysime vis daugiau. Kasmet matome, kad kartojasi ta pati istorija. Kasmet mūsų valstybės narės apie rugsėjį arba spalį ateina į parlamentą ir tada jau kreipiasi lėšų į solidarumo fondą, civilinės saugos mechanizmo fondą. Mano šalis Rumunija praeitais metais 18 e, kartų prašė lėšų finansavimo iš, to, iš tos priemonės, būtent e, kad skubos tvarka būtų skiriamos tos lėšos. Taigi mano klausimas, kaip jūs elgsitės tam, kad būtų tvari stichinio nelaimio valdymo sistema parengta Europoje, tokia, kuri būtų pakankamai turtinga, pakankamai lėšų ten būtų ir pinigų, kad būtų galima atremti klimato kaitos kriz, krizės. Klimato kaitos krizės, su jomis mes pavieniui nesusitvarkysime. Dėkoju. Idiotala žaliųjų vardu. Pane Hautala, ačiū. Aš turiu klausimą dėl komisijos komunikatų dėl e, miškų kirtimo. Tas komunikatas bus paskelbiamas šiandieną ir, kaip sakė Marija Arena, iš tiesų tai yra labai aktualu ir e, Suomijos pirmininkavimo programoje yra kalbama apie tai, kad reikia deramai įvertinti tiekimo grandinės. Ir aš manau, kad tai yra būtina, jeigu mes norime užkisti kelią miškų kirtimui ir klimato kaitai, žmogaus teisų pažeidimams. Taigi norėčiau paklausti. Ar, ar, ne, ar ne tik Žemės ūkio ministrų taryba, bet ir aplinkosaugos ministrų taryba ir kitų ministrų tarybos turi svarstyti e, tuos klausimus? Thank you. And the last one is for ECR, Ms. Uh, EKR frakcijos vardu Pone Juška, Zalievska. Pone pirmininkė, ponė ministrė, aš norėčiau palinkėti Jums visokiojo pasiekmės savo Jūsų darbuose. Jūsų iš tikrųjų laukia ne, ne šeši mėnesiai darbo, tik tai trys realaus darbo mėnesiai. Ir mes turime tikrai e, kalbėti ir su nauja komisija apie biudžetą ir panašiai. Ir rugsėjo pabaigoje tik tai galiausia gausime pasiūlymus. Taigi mano klausimas, ar jūs turite kokių tai minčių, kaip atrodys biudžetas. Ir čia aš kalbu apie ir vandens apsaugą, kokių lėšų numatyta būtent tam tikslui. Ir taip pat, aš manau, kad turime į tai žiūrėti iš įvairių perspektyvų, nes turime kalbėti ne tik apie vandens naudojimą, bet ir tai, kiek yra jo suvartojama ir už kokią kainą, kokią kainą mes mokame už vandenį. Uh, Pirmininkas. Penkios minutės jums atsakyti į paskutinį e, klausimų raundą. Dėkoju už labai įvairius ir įdomius klausimus. Aš pabandysiu juos atsakyti iš eilės. Buvo užduotas klausimas apie energijos gamybą. Ir, ir buvo paprašyta pasidalinti Suomijos patirtimi. Aš mielai pasidalinčiau Suomijos patirtimi energijos gamybos srityje, bet dabar aš atstovauju tarybai. Ir tiesa, kad energetikos sektorius uh, vaidina labai svarbu vaidmenį siekiant klimato kaitos tikslų ir tas pasakytina apie visas šalis. Tai reiškia, kad mes turime ieškoti sprendimų, kuriais bus įmanoma atsisakyti ekonomikos priklausančios nuo iškastinio kūro. Reikia tokių sprendimų, kurie leistų per trumpą laikotarpį pereiti prie naujos sistemos. Ir jeigu vertintumėme Suomijos sprendimus, tai branduolinė energetika mūsų vertinimu nėra sprendimas. Uh, toliau, kai būtų galima ja, užtikrinti antrinį vandens panaudojimą. Suomija nori, kad būtų parengtas šis reglamentas, kad galiausiai jisai būtų patvirtintas dar šiais metais, dar pirmininkaujant Suomijai. Tai yra labai svarbus mūsų tikslas. Pone Perės, ponas Perės uždavė klausimą apie tai, kokiu apčiuopiamų veiksmų galėtumėme imtis dėl žiedinės ekonomikos. Žiedinė ekonomika be jokios abejonės yra prioritetas Suomijos pirmininkavimo metu ir mes norime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir aišku, tekstilės pramonė buvo paminėta, tai yra vienas iš sektorių, kur uh, reiktų, kurį reiktų labai kritiškai vertinti, kadangi mes suprantame, kad tekstilės pramonė suteikia daug galimybių naudoti išteklius tvariau. Ir mes sieksime, kad aplinkosaugos ir tekstilės pramonės poveikis aplinkai klimato kaitai būtų sumažintas. Pone Višnievska, atkreipė mūsų dėmesį į teisingą, sąžiningą transformaciją, perėjimą ir ji pabrėžė, kad įvairūs regionai susiduria su skirtingais iššūkiais siekiant CO2 neutralumo. Ir aišku, Suomija nori kalbėtis, diskutuoti su valstybėmis narėmis ir atsižvelgti į tai, kad mūsų atspirties taškai yra skirtingi. Sažiningas pereimas yra tikslas ir į jo siekimą turi būti įtraukti visi. Taip pat e, buvo kalbama apie teisinės valstybės principų taikymą ir Suomija vertina tai kaip labai svarbu klausimą, tačiau, kaip žinia, tai nepatenka į mano kompetencijos e, sritį. Taigi negaliu atsakyti į tą klausimą, aš tik tai galiu pasakyti, kad vienas iš mūsų prioritetų yra būtent įstatymo viršinybės principas ir mes jį laikome labai svarbiu. Ponas Volis kalbėjo apie Merkosur susitarimą. Aš puikiai suprantu, kad tokio sutarimo poveikis kelia nerimą ir su ministru Lepa tikriausiai vakar apie tai buvo daugiau kalbama. Labai svarbu, kad susitarime būtų numatytas skyrius dėl tvarumo, tvaraus vystimosi. Tie klausimai, tas dalykas yra būtinas tokiuose susitarimuose ir taip pat atsargumo principas irgi turi būti įtraukiamas į e, tokius susitarimus, kai yra priimami sprendimai turintys poveikia aplinkai. Pone Hautala kalbėjo apie miškų nykimą. Taip, tai yra labai aktuali problema ir mes žinome, kad komisijos komunikatas dėl miškų kirtimo greitai pasirodys. Komisijos komunikate kalbama apie miškų nykimą apskritai, globaliai ir kalbama apie tai, kad reikia gerinti ir tobulinti turimas priemonės e, tiek ES, tiek visame pasaulyje tam, kad būtų kovojama su miškų nykimu. Ir Suomija yra pasirengusi kovoti su miškų nykimu savo pirmininkavimo metu ir kai bus paskelbtas komisijos komunikatas, mes tikrai į jį pažvelgsime labai rimtai ir taip pat įvertinsime ir e, klimato kaitos bei biologinės įvairovės aspektus. Toliau kitas klausimas. Susijęs su tuo, kaip užtikrinti, kad kova su klimato kaita vyktų globaliai ir kaip būtų galima geriau į tai atsižvelgti priekybos susitarimuose. Tiesa, kad mes visi turime dirbti kartu, nes dauguma CO2 emisijų yra siejama su vartojimu vartojimu tų prekių, kurios pagamintos už ES ribų. Ir mes turime padaryti viską, kad poveikis aplinkai būtų skaičiuojamas globaliai ir kad mes e, užtikrintumėme geresnį, atsakingesnį vartojimą. Dėkoju. Euh, Dėkoju. Dabar jau baigėme pirmą dalį mūsų posėdžio pasikeitėme nuomonį su e, ministre. Padarykime keletą minučių e, pertrauką, su jūsų kolege susitiksime e, per antrą dalį. Tai yra ministrė atsakinga už šeimos ir socialinius reikalus. Penkios minutės pertraukai.